Ponės ir ponai, dar ne visai perėjome prie balsavimo. Pirmiausia, turiu pranešti, kad e, ponė Elenytė Oharos paliko EPP frakciją ir nuo 2016 kovo 8 prisijungė prie EKR frakcijos.